Keturi žmonės dar nebalsavo. Dar du kolegos nebalsavo. Pone Dekaiser balsos? Kortelė, taip, puiku. Dabar Dar vienas, man atrodo, kolega nebalsavo. Baigiame balsavimą. Pirmiausia, balsuojame dėl 2012 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai yra Europos Sąjungos bendrasis biudžetas, e, Europos komisija. Šį pranešimą parengė ponas Gerens. Daug dirbote su šiuo pranešimu. Pirmasis pakeitimas, šešto punkto pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, tikriname elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, man atrodo, vien balsiai. vienbalsiai. Prabalsavome, patvirtinta. Dabar dėl viso pranešimo su pakeitimais ir pataisimais, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Nors reikia patikrinti dar kartą elektroniškai, prašau. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta vienbalsiai. Sveikiname pono Gerins. Dabar vėl balsuosime dėl pono Gerenso kito pranešimo, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, gyvendinant 8, 9 ir 10 Europos vystimosi fondus finansiniams, finansiniams 2012 metams. Pakeitimų čia nėra. Taigi balsuojame dėl visos nuomonės. Prašau, balsuojame kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname elektroniškai. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Vienbalsiai patvirtinta. Sveikiname vėlgi pono Gerensą. Kitas pranešimas, dėl kurio balsuosime, yra mano pranešimas. Dėl nusavybės teisių, nusavybės ir turto bandant kovoti su skurdu ir skatinant tvarų vystimas besistančiose valstybėse. Pirmiausia, balsuosime dėl 34-ojo, tiksliau dėl A kompromiso. Kas už, pakelkite rankas. Dar kartą rankas kelkite, kas už. balsuokime elektroniškai. Sunku man buvo išsiaiškinti, taigi balsuojame elektroniškai. Neturite balsavimo kortelės? Take your time. okay, the watch. Let... Kągi, balsuokime tuomet. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ar jūs užbalsavote taip? Patvirtinta. Tuomet. 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Susilaikę? Patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Tikrinsime. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Jūs balsuojate už. Patvirtinta. 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. pirmo punkto 40 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikrinsime. Pradėjome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Tikrinsime. Pradame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 42 pakeitimas. Keturiasdešimt antras pakeitimas. Ar galime nuo keturias? Ne, negalime. Kągi, balsuojame dėl 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 44 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 47 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Moterų reikalų komiteto penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodinis trečias pakeitimas. Jis yra dokumentuose pateiktas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, tikrinsime. Pradame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta tuo metu. 51 pakeitimas. Prašau, kas, kas už. Aš sakiau, kad pradedamas balsavimas, tai tuomet tikrinkime elektroniškai iš karto. Ar visi jau balsavote? Baigiamas balsavimas. Atmesta. 52 pakeitė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš. Tikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Kaip jūs balsuojate? Abi balsuojate už? atmesta vis tiek. 54 dvi dalys. To paprašė CR frakcija pirmoji dalis. Visas tekstas išskyrų žodžius Julia respect the right to development which. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Tikrinkime. Balsuojame. balsuot. Patvirtinta. Antroji dalis. Pradame balsuot. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime. Pradame balsuot. Balsavimas baigiamas. Ar jūs jau balsavote? Atmesta. Penkisdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Žodinis ketvirtas pakeitimas. Jūs gavote jį raštu irgi savo balsavimo sąrašuose. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Fem šeštas atkrenta. Dabar dvi dalys 56 pakeitimo. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikrinkime. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antra dalis Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Tvirtinta. Penkiasdešimt devintas pakinimas kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 61 pakeitimas. Už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 62 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 63 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas punktas, originalus tekstas. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 64 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname. Balsuo. Ar visi balsavot? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. C kompromisas. Balsuojam dėl jo. C kompromisas. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsuojam. E, baigiam balsuoti. Patvirtinta. Šešiasdešimt aštuntas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimti. 69. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas už dar kartą, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 72 pakeitimas, dvi dalys. Pirma dalis Kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinti. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 73 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 74 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 76 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 78 pakeitimas. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Tikriname. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 78 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku, tikriname, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septyniasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Fem septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Žodinis žaliųjų grupės pakeitimas. Penktas jisai yra. Kas už, kas prieš? Susilaikę, tikriname. Balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Fem aštuntas, balsuojam dėl jo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 80 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę? Tikriname. Прошу balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 81 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. D kompromisas pono Pongos. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. Dabar 84 pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? 86 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė, primta. 16 pirminis punktas. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. 87 pakeitimas. Dalimis. Pirmoji dalis. Čia paprašė pipi. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsuojam. Visi balsavote, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. FM 10. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta tikriname. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Atmesta. 88 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 89 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 90 pakeitimas Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Balsuojam. Ar jūs jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 90 mm, atkrenta. FEM 2. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. FEM 3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Žodinis septintas pakeitimas. Žaliųjų frakcijos. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pem 4 balsuojame, kas už. Prieš susilaikę Patvirtinta. FEM 9. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Kas už? Balsuojame už kelis pakeitimus kartu. Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. E kompromisas, kas už. Kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 15 pakeitimas. Kas už. Kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 17 pakeitimas. Už prieš. Tikrinsime. Balsuojame. Balsavimas baigtas, ar visi jau prabalsavote? Baigia balsuot. Atmesta. F kompromisas. Kas už? prieš. Man atrodo, kad patvirtinta, bet galime patikrinti, prašau. Tikrinam. Prašau balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę, tikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta vieno, vieno balsas persvara. 23 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 24 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 25 pakeitimas kas už. Prieš tai dar FEMD pakeitimas. Kas už FMD pakeitimą? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. 25 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. FMC pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. Žodinis aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš. Tikriname. Balsuojam. Ar visi jau balsavote? Trūksta dar vieno balso. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 26 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Balsuojame dabar dėl kelių pakeitimų kartu nuo 27 iki 33. Ar galime balsuoti dėl jų kartu? Iki 32 tame balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais ir pataisimais. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Nors tikrinkime, prašau, balsuojame elektroniškai. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. priimta. Šiek tiek buvau užsigandęs. Dėl visos rezoliucijos dabar balsuojam. Vėlgi galbūt elektroniškai patikrinkime. Dar pirma, kas už, kas prieš. Gerai, tikrinkime elektroniškai. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ačiū. Ir galiausiai balsuojame dėl ponios Argentinė pranešimo. dėl vystimosi skatinimo pasitelkiant atsakingą verslo praktiką e, gavybos pramonės vaidmens besivystančiose šalyse atžvilgių. Pirma dalis, kas už, prieš, priimta. Ar norite balsuoti už bloką? Ne. 27, 26 pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime. Pradedam balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 27 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Žodinis aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Balsuosime dalimis, to prašo socialdemokratai. Kas už pirmą dalį? Prieš? Susilaikė? Jeigu neklystu, atmesta, bet patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Trečia dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atrodo atmesta. Ar norit pasitikrinti? Ne? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už? prieš, atmesta, man atrodo. Taip, atmesta. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Žodinis pirmas pakeitimas teikia EPP. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 35 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 37 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Žodinis antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 39 pakeitimas kas už. Teikia Fiona Hall kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 40 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Manau, kad patvirtinta, bet patikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. E, kažkas e, buvo kažkokiu trukdžiu. Pakartokime balsavimą, pradedame balsuoti dėl 40 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Priimta. 41 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 42 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 43 pakeitimas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta vienu balsu. Vieno balso persvara 44 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Vieno balso persvara už. Žodinis dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pakei... Susilaiko priimta. 47 atsimtas, dabar balsuosime dalimis 47 pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Antra dalis Antra dalis. Kas už? Minutėlė techninės problemos. Antra dalis atkrenta, todėl kad pirma buvo atmesta. Žodinis trečias pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 49 pakeitimas kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Atmesta. 50 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaiko, priimta. 51 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaiko, priimta. 52 atsimtas. 24 dalis, dvi atskiros dalis. Pirma dalis, kas už? prieš, susilaiko, priimta. Ne? Pasitikrinkime. Baigime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. 49. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trečia dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 20, 53 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 54 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko, pasitikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta vieno balso persvara. 55 pakeitimas, žodinis ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas už? Ketvirtas žodinis. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. 56 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 57 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 58 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. atmesta vieno balso persvara. 59 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimtai neklystų. 61 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 63 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. 64 atkrenta, 65 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime ir šitą pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta vieno persvaro. Kompromisinis trečias. Kas už? Prieš. Atrodo atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 66 pakeitimas. 66 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Ar galime balsuoti už bloką? Iki 74. Galėtume balsuoti nuo 67 iki 74. Ir už 75 kartų. Kas už? Prieš. Atmesta. Penktas žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 77. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. E, nurodomosios dalis Pirmas kompromisas. Nuo pirmo pakeitimo iki pirmo kompromiso blokas, įskaitant pirmą kompromisą. Kas už, visi už. Prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Šeštas žodinis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Žodinis septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta vienu prieš daugiau. Tryliktas pakeitimas kas už? kas prieš, susilaiko priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš. Neaišku, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Atmesta vienu balsu prieš daugiau. 15. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 16 pakeitimas. Pakelkite rankas, kas už prieš, susilaiko, priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. Devintas žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta vieno balso persvara. 23 pakeitimas kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dėl viso pranešimo projektos pakeitimais, kas už, Pirmiausia, pakelkime rankas, kas už. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Sveikiname ponės Argentinį. Ačiū. Viskas tikrai labai sklandžiai. Ponios ir ponai, gal vėl grįžkime prie darbų. E, laukia mūsų įdomias diskusijos. Klausimų bent jau kiek aš neatsimenu, nesame niekad kalbėję šiame komitete. apie nevalstybinių e, ginkluotų subjektų dalyvavimą apsaugant e, vaikus. Ponės Argentinė mums. Ponės Argentinė mums e, papasakos viską, nes ji užsima šio klausimu, tai labai svarbus klausimas Europos Sąjungai. Ačiū pirmininkė. Rytoj minėsime jungtinių tautų tarptautinę dieną prieš vaikų e, naudojimą kaip kareivių. Mes teikėme rekomendaciją tarybai, norėdami prisiminti, paminėti šią tarptautinę dieną. Žalieji komitetui siūlo uh, E, patvirtinti Europos parlamento rekomendaciją, kurioje kalbama apie vaikų vaidmenį ginkluotose konfliktuose, ypač e, apie nevalstybinių subjektų ginkluotų vaidmenį. Reikia kalbėti, pavyzdžiui, apie tokius subjektus kaip viešvatės pasipriešinimo armija e, vaikai naudojami kaip šnipai, pernešiai, pervežiai įvairių prekių, kaip kareiviai, e, jie naudojami teikti seksualiniams paslaugoms ir kaip nevalstybiniai ir valstybiniai veikėjai galėtų būti paskatinti pasirašyti etinius susitarimus nenaudoti vaikų ginkluotose konfliktuose. Kiek aš suprantu, ta tema buvo svarstoma e, konkrečioje organizacijoje, tai yra e, Ženeva Kol. E, Ženevos kantonas remia šią organizaciją, taip pat ji yra pasisakiusi jungtinėse tautose, siekia nevalstybinius subjektus karinius e, sutelkti ir e, paskatinti juos pasirašyti atinkamus susitarimus. Būtų labai gerai, jeigu ministrų taryba, taip pat ir vyriausioji galiotinė Ketrin Ashton, imtųsi e, skatinti šį procesą ir kad mes galėtume galvoti apie platesnį sustarimą, kuris uždraustų vaikų įtraukimą į ginkluotus konfliktus. Tai tiek trumpai, pirmininkė. Dėkuoju gerbiamai Sargentinį, dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Kortes Lastro. Labai ačiū, pirmininkė. Aš e, Norberto kalbu, kuris socialistų yra šešėlinis pranešėjas ir mūsų frakcija nori išreikšti savo poziciją dėl šio klausimo. Pirmiausiai akcentuoti visas iniciatyvas, kurios siūlomos šiame pranešime skirtos vaikams apsaugoti ginkluotuose konfliktuose ir kuriuose kalbam apie ginkluotus nevalstybinius subjektus. E, ir jungtinės tautos, jungtinių tautų kontekste siekti sustarimo E, kuris uždraustų vaikus įtraukti ginkluotus konfliktus, būtų puikus, puikia iniciatyva. Taip pat reikės su šalimis palaikyti politinį dialogą tam, kad būtų imtasi prevencinių veiksmų e, siekiant apsaugoti nepilnamečius iki 18 metų. Mes pritarėme ponios Argentinėje pasiūlymams ir tai tiek. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Marija. Aš esu Marija Lensu, dirbu Europos komisijos ECHO generalinėme direktorate. Komisija sveikina šią rekomendaciją. E, e, e netarptaut Dabartiniai ginkluoti konfliktai yra labai paplitę ir mes turėtume imtis veiksmų, kurie būtų skirti ne valstybinėms veikėjams. E, pastaraisiais metais mūsų direktoratas finansavo keletą projektų, kuriais siekiama dėkti plačiau tarptautinę humanitarinę teisę ir kurie skirti vaikams apsaugoti ir siekiama įtraukti tiek valstybinius, tiek nevalstybinius subjektus. E, vieną projektą gyvename su tarptautiniu raudonojo kryžio, kryžiaus komitetu ir kitą su Šveicarijos nevyriausybinė viena organizacija. Mes taip pat siekiame sustiprinti tarptautinį tarptautinio raudonojo kryžiaus paėgumus, e, bendraujant su nevalstybinės veikėjais, su e, e, ir su nevalstybiniais ir su valstybiniais veikėjais, vaikus apsaugant Irake, Kolumbijoje ir Kongo demokratinėje respublikoje. Žinome taip pat, kad veik, noriu pasakyti, kad veiks, veikiama ir Sudane. Uh, Uh, Swiss uh, Mine Action, uh, Geneva Call taip pat gyvenino projektus ir tai Landė taip pat buvo surenkti tam tikri um, kursai Birmos atstovams Kolumbijoje ir Somalijoje mes dirbome. Mūsų direktoratas skiria mm, didelį dėmesį uh, mm, tokiems veiksmams 12 procentų mūsų biudžeto skirta apsaugoti vaikams karinių konfliktų. 58 milijonai eurų, 158 milijonai eurų buvo skirta per pastarosius metus. Ir taip pat mes prisidėjome prie UNICEF ir Save the Children organizacijų įgyvendinamų veiksmų. Mes siekėme uh, e, E, įtraukti e, į savo veiksmus vaikų aspektą. Ir daug dirbame šioje srityje. Ačiū Jums. Dabar norėčiau pakviesti ponę Sargentinį apibendrinti diskusiją. Labai trumpai taip pat. Jeigu kas nors pamatys, kad pasiūlymą galima uh, pagerinti, aš nekviečiu jūsų koreguoti, bet pagerinti, rytoj 5 val. yra terminas, e, taigi daiko daug nėra. Mes paprasčiausiai siūlome rekomendaciją ir tai yra toks e, kitoks dokumentas neįprasta. Ir rekomenduoju, kad Europos parlamentas E, tokiu būdu paminėtų jungtinių tautų dieną skirtą e, kovoti su vaikų naudojimu kariniuose konfliktuose. Vicepirmininkė, e, vyriausioji galiotinė Catherine Ashton taip pat ir kartu su taryba turėtų siekti e, veiksmų, kurie padėtų nevalstybiniams veikėjams užtikrinti, kad jie nenaudos vaikų karinėse konfliktuose. Veronik, taip aš norėjau poniais Argentiniai pasakyti, kad esame balsavę užsienio reikalų komitete dėl pranešimo atitinkumo, kuris yra susijęs su kankinimu prevencija. E, ir e, juos siekiama uždrausti vaikų kankinimą. Kankinimą, galbūt apie kankinimą žeminantį elgesį ir pranešime taip pat kalbama ir apie vaikus kareivius ir tai yra dar geriau, nes mes turėsime ne tik pranešimą, bet ir rekomendaciją. Taigi turėsime visą eilę rekomendacijų uh, E, komisijai, e, tartotiniams veikėjams, vietiniam lygmeniu, tai iš tikrųjų labai geras dalykas, tą noriu pasakyti. Um, thank you very much. Uh... Labai ačiū. Aš turiu Jums oficialiai pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra 12 diena, 17 valanda, o balsuosime kovo 3 dieną. Dėkuoju. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. 19. Tai yra taip pat gana įdomus klausimas. Um, I'd like to, dear colleagues, uh, welcome representatives. Kolegos, aš norėčiau pasveikinti bibliotekų be sienų atstovus, kuri pasidalins savo sukauptą patirtimi. teikiant paramą daugiau, daugiau, daugiau nei 20 valstybių visame pasaulyje. Aš manau, kad šis apsikeitimas nuomonėmis leis paremti E, suprasti, koks svarbus yra skaitimas. Jau no, keli Nobelio premijos laureatai, rašytojai, ekspertai tam pritarė. Paprašyčiau dabar pano Latlau pasisakyti. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Bibliotekos be sienų yra nevyriausybinė organizacija, kuri 2007 metais buvo įkurta prancūzų istoriko Patriko Vein. Ir mums dėja nepavyko e, šiandien jo e, čia pamatyti, nes jis išvyko Junktinės Amerikos valstijas ir atsiprašo dėl to. Aš pats esu administracinės tarybos bibliotekų besienų organizacijoje atstovas. Dirbu nuo šioje organizacijoje nuo pat pradžių ir esu generalinis direktorius. Aš trumpai jums leidus pristatysiu mūsų organizaciją ir paminėsiu tų konkrečius projektus, kurie geriausiai iliustruoja mūsų dabartinę veiklą. Iš pat pradžio žinojau šią organizaciją, aš buvau Prancūzijos ambasadorius Aityje ir bibliotekos per be sienų Aityje įgyvenino pirmąjį savo projektą, būtent teikė 20 tūkstančių knygų Haičiui E, man e, šioje organizacijoje įdomiausia yra tai, kad Prancūzijoje ir daugelį įsivaizduoju kitų valstybių, kai yra dovanojamos knygos tokioms šalims, yra vis tiek apmok, apmokestinama. Ir ta, tokie projektai tuomet nėra labai efektyvūs, o biblioteka be sienų organizacija – prieš teikdama knygą susisiekė su tais, kurie e, jas gauna, tai yra specialistai, bibliotekininkai ir knygos yra parenkamos atsižvelgiant į konkrečius poreikius. Bibliotekos be sienų pasirašiusios yra susitarimus su didžiausiamis Prancūzijos bibliotekomis ir taip pat e, kaiminių šalių bibliotekomis ir 300 tūkstančių knygų yra gavusi ši organizacija, kai kurias gavo nemokamai, kitas mažesnėmis kainomis. Ir tokiu būdu atsižvelgiant į poreikius galima tikslingai skirti, racionaliai skirti tas e, knygas. Bibliotekos be sienų, be šios veiklos vykdo ir kita veikla. Pavyzdžiui, apmoks, apmoko bibliotekininkus, taip pat ir bibliotekų valdymo srityje daug dirba. Ir nuo 2010 metų vyko daug svarbių įvykių, žemės drebėjimas, dėl to Haityje, dėl to, aišku, daug žmonių buvo perkelti, buvo daug pabėgėlių ir bibliotekos be sienų nusprendė darbininkams, kurie visiškai nieko neturi, įsteigti biblioteką. Gavo, buvo gautas finansavimas ir buvo sukurtas nedidelis kultūri, kultūros centras, uh, sąlygose nebuvo ypatingai geros, tačiau jisai dirbo labai veiksmingai ir tokiu būdu daug vaikų, haičio vaikų galėjo pradėti įvairią veiklą, mokytis tų knygų pagrindų, kurios buvo skirtos. Ši patirtis mūsų organizacijai leido plačiau pamastyti apie savo veiklą ir savo pirminius, pirminės užduotis. Bibliotekos be sienų nėra kultūrinės plėtros asociacija, tačiau tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri prisideda prie ekonominės e, plėtros ir kitų tikslų. Mūsų organizacija labiausiai pažeidžiamiems gyventojams suteikia galimybę suprasti žodį, skaityti ir esame įsitikinę, kad prieiga prie informacijos, prie kultūros, prie švietimo yra labai svarbus svert, svertai žmogaus ir visuomenės gyvenime ir prisideda prie galimybės pasiekti tiks, tūkstantmečio plėtros tikslų ne tik švietimo srityje, bet ir kitose srityse, pavyzdžiui, sveikatos, visuomenės sveikatos ir kitose. Tokia mūsų veikla leido apmastyti bendrai e, bibliotekų, permastyti bibliotekų savoką. Aišku, biblioteka, bibliotekos teikia turinį. Turinys yra priderintas prie valstybės poreikių Taip pat tokiu būdu galima kovoti ir su skaitmeninė takoskira. Taip pat e, mes galime teikti ir pedagoginę medžiagą, akademinę medžiagą ir mūsų organizacija dabar teikia ir specifinį turinį frankofoniškom šalims. Ir ši medžiaga skiriama ne tik tai mokslininkams, studentams, bet taip pat visiems visuomenės sluoksnams, kurie domisi, tai būtų ir, ir medikai, ir juristai, tose šalyse, kur yra interneto ryšio problemų, e, tos priemonės, kurias galime gauti internetu, sunkiai prieinamos, e, bet e, biblioteka, bibliotekos besienų organizacija leidžia e, atsisiųsti uh, atitinkamą turinį ir tai yra šiuolaikiškos priemonės, kurios e, yra skiriamos labiausiai atsilikusioms valstybėms. Tai yra įpras, šalia įprastinių bibliotekos atliekamų funkcijų mūsų organizacija yra ta erdvė, kur žmonės susitinka tarpusavyje, kur gali dalinti žiniomis. Tai vieta, kur galima išsakyti kritiką, kur galima kurti demokratiją yra daug e, sku, įvairių skirtumų. E, skurdas Nigerija, Nigerija e, problemos Haitėje ir panašiai, ar e, situacija Prancūzijoje, bet biblioteka yra ta vieta, kur galima e, mokytis, skaityti, susitikti, bendrauti. Dėl to mūsų e, organizacija yra tam tikra tam tikras bibliotekos tipas yra mokyklų bibliotekų, universitetų bibliotekų, taip pat yra mobilių bibliotekų, arba perkeliamų bibliotekų, kurios perkeliamos skubos tvarka. Taigi, bibliotekos be sienų kovoja su skaitmeniniais skirtumais, skaitmeniniu atotrukiu. Na ir šalia visos tos veiklos bibliotekos be sienų dalyvauja tiesiogiai ir ekonominėje plėtroje toje šalyje, kur yra mūsų e, vykdoma veikla. Visomis manomis priemonėmis yra padedama tų valstybių bibliotekininkams, bibliotekų darbuotojams, taip pat padedama tai valstybei geriau organizuoti savo darbą, Bibliotekų srityje taip pat yra numatoma e, finansavimo ekonomikos sistema, kurią galima plėtoti kultūros pramonę. Pavyzdžiui, Kamerūne, biblioteka be sienų, dabar mūsų organizacijai pavyko įsteigti mikro, kultūrinę mikroįmonę, įmonę Ir sakiau, kad bibliotekos be sienų buvo sukurta organizacija 2007 metais, o dabar 28 darbuotojai dirba, 300 savanorių visame pasaulyje, 5 milijonų biudžetas, 70 procentų iš nuosavų išteklių, 30 procentų gauname finansavimą iš įvairių institucijų, skaitant ir Europos Sąjungą. Biblioteka be sienų turi keturias antenas JAV, Kanadoje, Šveicarijoje, Belgijoje, kur irgi galima surinkti lėšų. Biblioteka be sienų savo išteklių pagalba gali vykdyti tą dvigubą politiką, apie kurią aš kalbėjau, būtent skubos tvarka reaguoti į situacijas ir vykdyti dinamišką veiklą. Dėkoju. Merci beaucoup, uh, uh, Jacques Christian. Bon... Dėkoju. Ačiū visiems. Labadiena kaip e, Kristianas dabar pristatė situaciją. Eva Žoly mums e, pasiūlė susitikti pakalbėti apie tą skaitimo būtinybės e, projektą. Ir šiandien mes atvykome ir pristatėme savo projektą. Tai yra galimybė e, pagerinti situaciją net ir humanitarinę padėtį, skatinti žmonės skaityti, suteikti tokią galimybę. Bet Kristianas ką tik tai sakė, kad ne tik tai humanitarinis aspektas mūsų veiklo yra svarbus, bet e, mes galvojame apie ilgalaikį vystimąsi. Uh, ir labai greitai mūsų partneriai pamatė, kad e, veikia neblogai mūsų projektas ir buvo paprašta mūsų, pavyzdžiui, pabėgėlių stovyklose e, įkurti bibliotekas, kad galėtų tiek vaikai, tiek suaugę e, kažkiek gauti informacijos skaityti. Ir mes netikėjomės E, nes tikėjome, kad stovyklose tokiuose toks svarbus taps, tokie svarbus tie centrai, tai yra tam tikra saugi erdvė humanitarinė kalba kalbant e, tose stovyklose. Ir Raudonasis kryžius e, gelbėkit vaikus, kitos organizacijos dirba kartu ir visi pripažįsta, kad tai labai svarbus akcentas akse, akse, e, aspektas, nes tai yra intelektinis pavoja atsidūrusių žmonių e, aspektas, kuris, e, žinome, kad konfliktuose ar kitose situacijose žmonės tarsi yra nužmoginami ir tokiu būdu suteikiama jiems erdvė. Ir mes pradėjome tarptautinę kampaniją skaitymo svarba. Tai yra mūsų veikla ypatingose humanitarnėse sąlygose, e, kaip ką tik tai kalbėjo e, kolega. Vykstant šiai kampanijai mes pradėjome kelti klausimą, kaip mes reaguosime į raginimus imtis tokios veiklos. Pabėgėlių komitetas ir Filip Stark, tai yra dizaineris mūsų, kuris uh, su mumis e, kartu vyko, mus lydėjo ir jisai e, sukūrė tokias e, dėžės idėjų. Jūs matote tam tikrų pavyzdžių ir mes galėjome sukurti bibliotekas, tam tikrą žiniasklaidos centrą E, ir mes taip pat e, kai kur, pavyzdžiui, užtinam internetą, yra išdalyjami nešiojami kompiuteriai, taip pat 250 e, knygų yra viename centre, taip pat ir televizorius didelis, kino galimybės, tai yra kūrybiškumo vienas iš, viena iš išraiškų, kaip galima dirbti. Ir kitas įdomus dalykas, tai tos priemonės prisitaikymas, modališkumas. Mes galime e, tokius normalumo, tarsi oaze sukurti žmonėms, kurie yra viską praradę. Paprasčiausiai e, noriu pasakyti, ką mes pasiekėme. E, pirmoji ta idėjų dėžė, idėjas boks buvo įgyvendinta įdėkta Burundija E, Jordanijoje ir Libane vasarą dar dėksime jas. E, matau, kad laiko nėra daug, tai tikriausiai jau reikia man paskubėti. Dar noriu pasakyti, kiek kainuoja tos idėjas boks, idėjų dėžės. E, iš tikrųjų, matote biudžetą, kiek kainuoja 15 dolerių vienam vartotojui. Tai yra nepaprastai veiksmingas, ne, nebrangus e, dalykas, tai yra švietimo kultūros, lavinimosi priemonė. E, kalb kai kalbame apie viešas bibliotekas, tai kaina, kaštai yra kur kas didesni dažniausiai. Ir taip pat galima pasakyti, kad e, gyventojai atsidūrė variose situacijose, ypatingose nebeturi galimybės gauti informacijos ir taip pat psichologiniai, socialiniai e, dalykai išiškė, nes yra praradę daug dalykų ir mes siūlome švietimo, švietėjišką tam tikrą stiprų elementą. Uh, Ir tokiu būdu bibliotekos tampa viena iš tokių švelnesnių pagalbos e, formų ir jos gali, gali uh, užtikrinti tam tikrą tasą ir sąsąją tarptų ypatingų situacijų ir vystimosi. Tos idėjų dėžės Airies Box e, turėtų veikti Sirijoje, e, Jordanijoje, Libane, Haityje, Filipinuose, e, Centrinėje Afrikoje ir jos užtikrins ta, tas testinumo ar, ar ryšio palaikymo funkcija tarp ypatingų situacijų ir vystimosi. Labai ačiū, dar liko dešimt minučių prieš, prieš atvykstant jo ekscelencijai būsiam Pietų Afrikos Respublikos prezidentui. E, dabar turime galimybės trumpai, trumpai diskusijai. Pirminkė, labai ačiū, labai trumpai ačiū Jums už šią informaciją. Nežinau, kad egzistuoja tokie dalykai. Labai įdomu tai, ką Jūs papasakojate. Ir klausimas, Jūs. Uh, E, turbūt žinote, kad 65 procentai silpnaregių gyvena besivystančiame pasaulyje. Ir Afrikoje tikriausiai trūkstant įvairių priemonių pagalbos, e, tuos silpnaregių žmonės e, gali tapti kur kas geriau, negu, greičiau negu Europoje. Ir kaip jūs galvojate šią problemą spręsti, kaip jiems padėti? tikrai e, labai norėčiau pasveikinti šią nuostabę iniciatyvą. E, Steven Esel, e, matau nuotrauką, tai yra mano artimas draugas, labai labai malonu matyti jį. Kai aš buvau E, Sirijoje mačiau, kad Damaske veikia UNICEF'as, bet Sirijos problema yra ta, kad viduje šalies milijonai gyventojų neteko namų ir jau milijonai vaikų, keli milijonai vaikų, trys milijonai e, trejus metus nelanko mokyklas. Jūs minėjote Jordaniją, Libaną. Ar jūs taip pat galvojate, yra ten jau e, įvairių tarptautinių organizacijų, gal 19, pavyzdžiui, ten ir Sirijoje, Sirijoje šiuo metu yra jūs e, galvojate kaip nors su jomis dirbti. Pavyzdžiui, ar galvojate tą jūsų idėjų e, dėžę, kaip nors tą idėją dėkti ten ir dirbti kartu, bet, bet, bet kuriuo atveju labai sveikinu jūsų iniciatyvą. Ačiū, pirmininkė. Man taip pat tai pasirodė labai įdomu. Aš nežinau anksčiau apie tokią iniciatyvą. Ačiū, kad papasakojate. Vieną klausimą turėčiau. Ar jūs menote, kad yra būtina vykdyti kažkokią cenzūrą ar atranką tų knygų, kurias jūs teikiate? Aš konkrečiai galvočiau apie religinio turinio knygas. Ar kuri tai būtų religija, ar iš apskritai jokios religinio turinio? turinio literatūros nereikėtų teikti tokiu būdu. Ką Jūs galvojate apie tokio tipo cenzūrą ar atranką? Thank you very much. Um... Ačiū. Man taip pat nauja ši iniciatyva ir mano kolegos pirmą kartą išgirdome apie ją. Tikrai labai įdomu ir mes Labai stipriai pasisakome už iniciatyvas, kuriomis skatinamas švietimas. Žinote, kad 2012 Nobelio taikos premija buvo skirta mm, vaikų ir taikos projektui. Buvo padidintas premijos mm, dydis ir buvo skirta premija keturiems vaikų ugdymo projektams, tai tos lėšos buvo padidintos ir apie 90 tūkstančių vaikų turėtų dabar pasinaudoti tomis e, lėšomis. Taigi tai tikrai labai įdomios iniciatyvos, labai įdomu buvo išgirsti apie šį pavyzdį. Ačiū. Netrukus suteiksiu galimybę svečiams atsakyti. Aš prisimenu dabar, kai dalyvau bendradarbiaujant didžiausia įkaitų išlaisvinimo operacija. Mano šalyje apie 20 metų vaikai neturėjo normalios galimybės mokytis, galbūt e, iš tikrųjų yra daugiau šalių pasaulyje, ne viena Afrikos šalis, kur tokios iniciatyvos reikalingos. Labai ačiū, norėčiau atsakyti į kai kuriuos klausimus. E, žmonės kenčiantis nuo regėjimo negalios yra tikrai žmonės, su kuriais mes dirbame. Pavyzdžiui, Haityje yra įgyvendinamas vienas e, projektas, yra kūriamos garsinės bibliotekos žmonėms, kurie turi regėjimo su e, trikimų, pavyzdžiui, meninkai ir Haičio patys rašytojai įrašinėja prancūzų kalbą. Ir E, kreolų kalba savo kūrinius, taip pat e, ketiname filmų specialius kurti. Ir e, kitas dalykas yra įrašyti iš radijo, pasitelkiant paprasčiausius mikrofonus, įvairias laidas. Klausimas dėl Sirijos. Uh, Jisai taip pat nepaprastai svarbu, ypač dabar, galvojant apie tai, kai mes galėtume e, Sirijai padėti su savo priemonėmis. Mes pradedame dirbti Jordanijoje ir Libane ir kaip tik šiais metais pradėsime keturias ar penkias idėjas boks, e, tos projektus dieksime ir e, sąlygos yra skirtingos, bus mobilios tos bibliotekos ir bus galima pasiekti pabėgėlius, kurie yra ne tik tai stovyklose, bet ir miestuose ir taip pat turėsime priemonių, kurios bus fiksuotos, instaliuotos e, pačiose stovyklose. Ir mes norime įvertinti poveikį, bendrauti su partneriais vietoje ir galbūt nuo kitų metų kur kas e, platesnių mastų e, dėkti tas IDS box šimtus jų netgi, ne tik dešimt dešimtis ir dabar galvojama, kokie galėtų būti tinklai, kokį mes galėtume užsitikrinti, kokią paramą e, Jordanijoje, Libijoje ir kodėl galbūt galėtume taip pat pradėti veikti Sirijoje. Mes dirbame kartu su uh, e, vyriausiojų pabėgėlių reikalų komisaru uh, ir e, bandome pakliūti į zonas, kurios nėra tokios jau paprastos, kuriuose yra daug konfliktų. Ir mes taip pat galvojame, kad galėtume e, patekti į Siriją. Trečias klausimas dėl cenzūros tai yra, e, aišku, probleminis dalykas. Norėčiau paprasčiausiai pasakyti, kad gal ne visuomet net ir problema, nes žmonės e, valdžioje esantis dažnai supranta, kad bibliotekos yra labai išlaisnis, liberuojantis dalykas. E, ir tai gali būti vieta, kur kritinis e, protas yra vystomas, demokratijos pradmenys įgyjami. Ir galbūt ne visi norės mums leisti laisvai veikti, bet uh, E, turime labai aišku atsakymą. Mes e, norime, kad mūsų partneriai parinktų knygas, mes neprimetame savo pasiūlymų dėl knygų, dėl elektroninių išteklių, mes dirbame kartu su partneriais ir jie tiesiogiai parenka turinį. Pavyzdžiui, kai mes e, siū, turime galimybę uh, pasiūlyti elektroninį katalogą, tai tos bibliotekos pačios pasirinka, kokias knygas e, jos nori turėti. Dar porą trumpų, e, trumpų pastabų. Pirmoji biblioteka buvo įkurta Haityje, o dėl knygų parinkimo, dėl religijos, tai, tai yra labai rimta problema bet mes bibliotekos be sienų pirmiausia siekėme su vietiniais veikėjais bendrauti, kad tokiu būdu išvengtume problemų ir kad rastume deramą sprendimą kiekvienoje situacijoje. Ir dar labai trumpai dėl silpnaregių yra Azijoje veikiančių Prancūzijos NVO, kurios nepaprastai daug dirba šioje srityje. Ir manau, kad e, galima e, pradėti bendrauti su tom NVO, kad jos e, daugiau dėmesio skirtų silpnaregiams. Ir galvoju, kad toliau mes taip ir dirbsime. Ir dar jūs tikriausiai Žinote, kad 15 metais padėsime darytis dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų. E, iš naujo ir iki šiol labai intensyviai buvo dirbama akcentuojant bazinį e, švietimą. Ir neformalus švietimas taip pat labai svarbu ir tokiu būdu bibliotekos gali suvaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį, kaip ir prieiga, kaip prieiga prie informacijos. Ir mes e, galėtume galvoti, kaip prisidėti. Manau, kad tai labai svarbu ir tai yra ir Europos institucijų vaidmuo, pavyzdžiui, akcentuoti tai, kad galimybė gauti informaciją yra nepaprastai svarbi priemonė e, žmogaus vystimosi srityje, vystimosi apskritai e, kontekste ir apie tai turėtume galvoti, kai e, iš naujo peržiūrėsime tikslus 15 metais. Dar labai trumpai. Bibliotekos be sienų dirba ir išsivyščiusiuose šalyse. Mes Prancūzijoje pradėjome labai plačią kampaniją e, bibliotekų atidarimo, nes Prancūzija yra šalis, kurioje, pažiūrėjau, bibliotekos dirba labai trumpai, gal trumpiausiai iš visų išsivyščiusių šalių. Taigi mes e, norime pradėti kampaniją, kad jos dirbtų ilgiau. I'm sorry that's been such a rush. <laughs> Atsiprašau, kad e, mes taip e, turėjome skubėti labai įdomi tikrai e, tema, kurią jūs pristatėte. Aš tikiuosi, kad mes dirbsime toliau ir parlamentas, kaip biudžetą tvirtinanti institucija, padės jums dirbti. Ir jūs daug bendraminčių pamatėte šiandieną šioje salėje. Aš manau, kad Europos parlamentas tikrai gerai padirbės ir parems jūsų darbus ir pastangas. Ačiū.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 And uh, I would like to particularly well... Ir ponai, labai malonu man pasveikinti šiandieną vieną garbingiausių, garbingesnių Afrikos valstybės pareigūnų ir pasaulio. Valstybės pareigūno mes dar laukiame pono Broko, iš AFET komiteto pirmininko, nežinau, kuris užstrigo. Tai aš galbūt pradėsiu. Ką jis as we were saying, Mr. Kaip sakiau, jo ekscelencija, ponas Tabo Mbeki, yra vienas garbingesnių valstybės pareigūnų iš Afrikos, kuris yra daug nuveikęs, jo gyvenimas yra puikiai žinomas jums, kaip jis su aparteidu kovojo, jis du kartus buvo prezidentas, pagerino Afrikos, Pietų Afrikos ekonomiką, 4,5-6 procento, kai jisai buvo prezidentas. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų buvo tuo metu jo šalyje. Ir taip pat buvo įmamasi daug veiksmų taikos atkūrimo srityje, Burundija, Konge, Kongo Respublikoje ir Dramblio kaulo krante. Jis siekė Afrikos vienybės ir dabar ir pradėjo, padėjo pagrindus Afrikos sąjungai. Taigi jisai didelę įtaką padarė mūsų gyvenimui. Šiandien jis atvyko čia, kad, kad būtų kalbama apie labai svarbius dalykus, mūsų santykius su šia šalimi ir ES santykiai su besistančiamis valstybėmis bus kalbama apie neteisėtų finansų srautus iš Afrikos. Ir mes labai džiaugiamės, kad iš atvyko kaip aukšto lygio komisijos pirmininkas ir bus keičiamasi nuomonėmis šią labai jautrę temą. Ne tik Afrikai, bet ir Europos Sąjungai kaip vienai daugiausiai skiriančių pagalbai, pag, daugiausiai pagalbos skiriančių Afrikai šalių. E, organizacijų. Ir taip pat e, žmogaus teisų pakomitetis, kurio pirmininkė Panelo Biler čia yra atvykusi, pradėjo atitinkamą iniciatyvą. Ir šiandien labai džiaugiamės galėdami pasveikinti ir savo kolegą Almarą Broką, kuris yra užsienio reikalų komiteto pirmininkas, kuris kartu su manimi pirmininkaus šiam posėdžiui. Na, o dabar pirmininkavimą perduodu ponui Brokui. Ačiū, Mr. President. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė prezidentė, man labai malonu matyti jūs šalia savęs dėl jūsų pasiekimų, bandant sugražinti Nelsono Mandelos sėkmę jūsų šalyje. Ir jūs sprendžiate labai sudėtingą ir svarbų klausimą neteisėtų srautų finansinių srautų iš Afrikos klausimą. Tai yra aktualus Afrikai klausimas ir taip pat ekonominės socialinės plėtros klausimas. Pažvelgiai skaičius, matome, kad nelegalus neteisėti srautai gali siekti 50 milijardų dolerių per metus. Tai yra dvigubai daugiau nei oficiali vystamo, vystamoji pagalba, kurią gauna Afrika. Taigi, jeigu norime uh, geresnio vystimuose Afrikoje ir visi tikrai to siekiame. Esame visi tuo suinteresuoti, taigi visi norime, kad Afrika būtų geresnėje situacijoje ir reikalingas tolesnis bendradarbiavimas ir esame labai dėkingi Jums už galimybę pateikti daugiau informacijos, nes, aišku, labai svarbu ir įstatymų gyvendinimas ir įstatymų kūrimas ES. Didžiojo aštuntuko lyderiai patvirtino deklaraciją dėl skaidrumo taisyklių Ir buvo parodyta, kad tai nėra vien tik tai Afrikos problema, bet tiek toli ir mums reikalinga dabar įgyvendinti tam tikrus įsipareigojimus. Tarpinė bendruomenė ir Afrikos vyriausybės, aš manau, turi dirbti kartu, kad spręstų šią problemą. Ir mes mielai jūsų išklausysime. Kaip ES galėtų, ką ES galėtų nuveikti daugiau šioje srityje? Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkams, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad skirėte mums laiko, kad būtų kalbam apie tai, ką teisingai vardijo pirmininkai kaip svarbų klausimą. Kalba eina apie nelegalius finansinius rautus iš Afrikos žemynų Mano, mūsų komisija buvo įsteigta po to, kai buvo priimtas Afrikos finansų ekonomikos vystimosi ministrų sprendimas. Buvo svarstomas vidaus išteklių mobilizavimo klausimas, turint investicijas, vystimas ir panašiai. Ir būtent tame kontekste ir buvo iškelta ši problematika, būtent kad žemynas praranda milžiniškus išteklius, kurie jam yra labai reikalingi, kad būtų skatinamas žemyno vystimasis. 50 milijardų, milijardų suma buvo minėta. Aš irgi naudoju šią sumą, bet tai yra tik tai tokia konservatyvi, konservatyvus vertinimas visų tų žemino iškeliaujančių pinigų. Na ir mūsų komisija šiuo metu Birželio Liepos mėnesį ketina pateikti ataskaitą ir pateikti rekomendacijas ministrams, kurie po to pateiks informaciją Afrikos sąjungos viršūnių susitikimui. Būtent ką Afrikos žemynas daro šioje srityje, taip pat bus pateikiamos rekomendacijos ką, da, dėl to, ką pasaulis galėtų nuveikti šioje srityje. Nes visi puikiai žinome, kad ištekliai neteisėtai išvežami žemyn ar kažkur jie nusėda. Taigi kažkas kažkur tuos pinigus pasiima. Taigi labai svarbu spręsti tą klausimą iš įvairių perspektyvų. Ir tai reiškia, kad e, sprendžiant šią problemą reikalinga nuolatos bendradarbiauti. Dėl to aš ir maniau, kad būtų mums labai naudinga atvykti į Europos parlamentą, nes Europos parlamentas irgi svarsto šią problemą. Ir kaip buvo pasakyta per pastarai aštuntuko susitikimą buvo iškeltas tas klausimas, ne tik aktualus, kaip aktualus klausimas Afrikai besivystančiam pasauliui, bet ir visam pasauliui apskritai. Ir mes suprantame, kad Europos parlamentas sprendžia tas problemas ir mes e, nusprendėme atvykti ir prisistatyti, nes mums tikrai labai reikalingas bendradabiavimas su jumis. Pirmininkams leidus, aš kolegės Airin paprašysiu pristatyti mūsų veiklą. Prašau. Ačiū. Jūsų ekscelencija, savo kolegų vardu aš irgi norėčiau pasakyti, kad mums e, labai malonu kad galime čia šiandien pristatyti šią problematiką. Aš esu komisijos narė ir labai trumpai pristatysiu mūsų komisiją. Komisija, kaip sakė jo ekscelencija, dirba šio klausimu jau daugiau nei vienerius metus. Ir mums šį uždavinį pavedė ES ministrų taryba. Kaip sakė jo ekscelencija, buvo įvertintas problemos pobūdis ir mastai ir kiek ta problema yra susijusi su Afrikos vyriausybių darbo tvarkė ir pačia Europos Sąjunga. Iš principo, neteisėti finansiniai srautai sudaro didžiulį iššūkį Afrikos vystimuisi ir kadangi mūsų šis, šie komitetai e, dirba šiose srityse, tai puikiai suprantate tą ryšį. Uh, Kasmet prarandama daug lėšų ir yra įvertinta, kad e, maždaug 22 milijonai per metus nuo 2007-2008 metais, tačiau mastas smarkiai augo 2000-2008 metais, kuomet tuo laikotarpiu skaičiai jau siekia beveik 50 milijardų per metus. Ir dėl to nukenčia ekonomika, BVP augimas ir ištekliai, kurie yra gaunami, išgaunami Afrikoje. Ir prarandami ne vien tik tai ištekliai, kurie yra reikalingi, bet yra prarandami ištekliai, kurie egzistuoja, bet jų negalima panaudoti taip, kaip reiktų arba kaip būtų galima. Pažvelgus į 50 milijardų dolerių sumą, Tai reiškia, kad maždaug 50 kadangi šalių yra Afrikoje, kiekviena po milijardą praranda. Ir turint omenyje išteklių poreikį ir tai, kiek yra, kiek vyriausybės gali investuoti, tai yra milžiniškos sumos. Ta komisija, kuri buvo įsteigta, buvo įgaliota išsiaiškinti neteisėtų finansinių srautų modelį, ma mastą, įvertinti, kiek plati yra ši problema. Taip pat e, išsiaiškinti, kokie yra ilgalaikiai, ilgalaikis poveikis e, vystimuisi ir taip pat informuoti Afrikos vyriausybę, vyriausybės ir kitus partnerius. Ir dėl to mes ir atvykome, kad, kad pateiktume informacijos vyriausybėms, piliečiams, e, parodytume, kokio masto yra e, tas reiškinys ir kokią įtaką jis daro vystimosi politikai ir taip pat mes siekime mobilizuoti paramą ir bandyti kovoti su šią tendenciją. Kalbant apie neteisėtus, neteisiškai, neteisėtus finansinius rautus, tai yra neteisėtai įgyti, naudojami pinigai ir mūsų komisija vertina tą situaciją ir mes daug konsultuojamės pastaraisiais metais, konsultacijos vyko šalyse, regionuose, Afrikoje. Mes nesilankėme kiekvienoje valstybėje, tačiau turime atrinkę šalis, įvairias šalis, tam, kad geriau įvertintumėme problemos tendencijas, vertiname postkonfliktinę šalį, žiūrime, kokį poveikį tai turi tom šalims Liberija, pavyzdžiui, tai yra šalis, kur iškasamoje pramonė yra aktyvi, Demokratinė Kongo Respublika, kitos šalių kategorijos, kad mes aštuonias atrinkome žemynų šalis. Šiuose konsultacijose bendravome su vyriausybėmis, ministrų, tar, ministrų kabinetais ir šalia vyriausybinių veikėjų, tai vykdomosios e, teisėkros valdžios institucijos, mes dar sutikome ir su nevalstybiniais veikėjais, privataus sektoriaus, uh, atstovais, aktoriais, bankininkais, pilietinės visuomenės atstovais, nes manome, kad paramos su, užsitikrinimas prasideda nuo žinių, nuo samoningumo ir nevyriausybinės organizacijos kiti veikėjai puikiai gali skleisti e, tokią informaciją. Šalia tų regioninių konsultacijų dar šiais metais vyko išorinės konsultacijos, nes, kaip sakė jo ekscelencija, mes manome, kad neteisų srautų problemai spręsti reikalingas bendradarbiavimas, reikalinga intervencija, e, vyriausybių intervenciniai veiksmai ir taip pat reikalinga Europos vyriausybių parama, kita parama iš tarptautinių veikėjų. Ir vyko susitikimai JAV su Amerikos vyriausybė šią savaitę susitinkame su ABPO ir šiandien su įvairiomis ES institucijomis. Taigi mes labai džiaugiamės šią galimybę. Kaip sakė pirmininkas, kaip sakė prezidentas, turime šią problemą vertinti iš kelių perspektyvų. Pirmiausia, iš kur ateina tie pinigai, tai yra kilmė šalis Afrikoje ir taip pat kur jie nusėda. Ir kaip jūs tikriausiai puikiai žinote, yra įvairių darinių, kurie priklauso tai sistemai, kurios pagalba įmanoma neteisėtai išvežti tuos pinigus. Tai yra mokesčių lengvatas taikiantys regionai įvairiose pasaulio vietose. Taip pat yra veikėjų kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo vykdo teisėtą verslą, atrodo labai pagarbiai, tačiau suvaidina vis tiek labai nemenka vaidmenį prisidant prie šio reiškinio. Taigi labai svarbu šią problemą vertinti bendrai, holistiškai, ieškoti sprendimų, kokių veiksmų galima būtų imtis ir Afrikoje, ir už jos ribų. Dar vienas dalykų, kuris išiškėjo atliekant tyrimus. Ir mūsų komisija pasinaudojo tais rezultatais. Čia yra trys pagrindiniai elementai, komponentai, sudarantis neteisėtus srautus Pirmiausia, tai yra susijęs su korupcija, vyriausybės pareigūnų korupcija, tai yra kyšiai, vagystės ir panašiai. Tai yra vienas elementų, kuris skatina tokį reiškinį. Dar vienas dalykas yra baudžiamieji veiksmai, priekyba narkotikais, pinigų plovimas, reketo veiksmai, padirbinėjimai. Tai yra irgi tokios, tokia praktika, kuri sudaro dar svarbu elementą. Taip pat tyrimai rodo, kad 35 procentai finansinių neteisėtų srautų yra su tuo susiję. Dar vienas komponentas, kuris galbūt šiek tiek nustebins tuos, kurie nėra analizavę šios tematikos, yra būtent tarptautiniai komerciniai sandoriai. Čia yra svarbus elementas, tai yra praktika, kai yra neteisingai vertinama priekyba, mokesčių lengvatos, ir tai sudaro beveik 65 procentus tų nelegalių srautų. Ir tai šiek tiek stebina, nes dažniausiai galvojame, kad tai susijęs su tiesioginė korupcija vyriausybės tarpe. Apie tai visi pirmiausia pagalvoja, bet tai sudaro tik 5 procentus. Bet visur, visur, visur čia yra kriminalinis elementas susijęs su ta praktika. Ir aišku, dėl to tokia praktika yra įmanoma. Uh, Mūsų komisija mano, kad svarbu spręsti visas problemas, visus tuos elementus, kad išspręstumėme sisteminę problemą, kuri leidžia, dėl kurios įmanomi tie neteisėti srautai, finansų srautai. Ir mūsų komisija mano, kad ši problema nėra labai gerai žinoma visuomenės piliečių ir mums galimybė kalbėti su jumis Europos parlamentu yra labai svarbi, nes parlamento vaidmuo yra būti piliečių balsu, kalbėtis su piliečiais, taigi labai svarbu, kad piliečiai suvoktų, kokį tiesioginį poveikį tokia praktika turi galbūt ne visuomet visuomenė tai supranta, nes visų pirma tai yra sudėtingas klausimas, galbūt šiek tiek techniškas, sausas ir tik specialistai bankininkystės apskaitos specialistai tai supranta, paprasti žmonės nelabai gali tai suvokti. Taip pat, norint surasti sprendimų, supratome, kad kadangi kalba eina apie sistemas, ryšius, galę, interesus, tai yra ir labai politiškas klausimas. Nes kalba eina apie labai didelius interesus norą toliau vykdyti šią praktiką. Taigi reikia spręsti ir politinį matmenį, ir techninius klausimus. Ir mes savo ataskaitoje siekiame parengti tokį dokumentą, e, kur būtų galima suprasti ir neteisėtų srautų politinę ekonomiką ir kalbėti apie techninius aspektus, kad būtų patikimos konkrečios rekomendacijos ir veiksmai toje ataskaitoje. kad vyriausybės žmonės galėtų pasinaudoti tais patarimais. Ir galiausiai padariniai, kodėl taip svarbu e, spręsti šią problemą. Neteisėtis rautai sudaro sąlygoje netinkamą ekonominę plėtrą ir prastą socialinį, socialinės sistemos lygį. Ir tai kenkia plėtrai, nes įvairių vyriausybių vystimos augimo tikslai nėra įgyvendinami dėl tokios praktikos. Taip pat dėl to, kad nuteka tie pinigai, sudėtingiau yra pasiekti ir gyvendinti įsipareigojimus, kurie yra prisimti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu, pavyzdžiui, tūkstantmečio plėtros tikslai. Taip pat matome, kad neteisėti srautai e, sumažina vidaus kapitalo formavimąsi ir E, sumažina investicijas. Tiek daug būtų galima investuoti į infrastruktūrą ir švietimą bei sveikatą, bet nėra įmanoma tą padaryti, nes tų pinigų nėra, jie išvežami. Dėl to, aišku, mažiau surenkama mokesčių, biudžeto įplaukos yra mažesnės ir jeigu mes galėtumėme mobilizuoti tas lėšas ir jas investuoti infrastruktūrą, vyriausybės politiką. Tuomet pasiektumėme tikrai neblogų rezultatų ir aišku, mokesčiai nėra surenkami vietoje. Taigi, jeigu galėtume mobilizuoti tas įplaukas ir pajamas šalies viduje, tai būtų puiku. Taip pat tai skatina skurdą, pajamų neligybę, nes dauguma veikėjų kurie dalyvauja tokiuose reiškiniuose, tai yra didelės kompanijos, korporacijos ir tokia praktika sąlygoja skirtumus, neligybę, nes daugiausia pinigai nusėda ten, kurie ir taip jų turi daugiausia ir paimami iš tų, kurie turi jų mažai. Ir aišku, dėl to vidaus privatus sektorius ir nukenčia, jo plėtra ribojama. Kaip jau sakiau, tai turi įtakos paslaugų teikimų įvairiose srityse Ir tai, aišku, turi atitinkamai kitų padarinių, būtent dėl sandorių pobūdžio, skatinama korupcija, o korupcija be jokios abejonės yra ta problema, kurią reikia spręsti. Reikia spręsti ir ją ja, ir iš vyriausybės perspektyvos, ir tarptautinių korporacijų, privataus sektoriaus veikėjų, ir pietuose, ir šiaurėje. Visur reikia spręsti tą problemą. Taigi neteisėti finansiniai srautai tikrai uh, integruojami į tą bendrą sistemą ir tas ratas toliau sukasi. Taip pat ir išorės skola Afrikoje dėl to auga ir mažėja vyriausybės viešų institucijų gebėjimai, nukenčia teismai, policija ir panašiai, taigi tai turi įtakos valdysenai ir vyriausybei. Taigi, aš kreipiuosi jūs, parlamento narius, spręsti šią problematiką. Mes labai vertiname šią galimybę susitikti su jumis ir aš manau, kad bendraudami su tokiais partneriais kaip jūs, mes galėsime išspręsti šią problemą kur kas veiksmingiau, konkrečiau, nes jūs vaidinate svarbu vaidmenį teisėkuros priežiūros rytise, jūs galite pasinaudoti savo įgaliojimais, savo galiomis, savo galimybėmis kontroliuoti tam tikrus šios, šios praktikos veikėjus. Uh, bankų sektorių, tartutinės korporacijas, kad jų taisyklės e, leistų didinti skaidrumą ir kad būtų atsižvelgiama į piliečių interesus ir Afrikoje ir plačiai ir kad jų interesai būtų geriau apsaugomi. Ačiū. Uh, we should give now the floor to Mrs. Lochby. Pone Lochpilė paprašė žodžio, ji yra žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ačiū už šį pasisakymą. Aišku, iš tikrųjų, jeigu pavyktų išlaikyti visus finansinius išteklius Afrikoje, galima įsivaizduoti, kiek būtų galima investuoti į, užtikrinant teisės į gyvenamąją vietą, išsilavinimą ir panašiai. Aš esu žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė ir turiu konkretų klausimą. Mes taip pat rengiame klausimus, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų pažeidimų susijusių su gavybos pramonė, pavyzdžiui, situacija Angoloje. Aš turiu klausimą. Jūs rengiate dabar naują pranešimą, ar jame bus pateikta grįžta tvirta rekomendacija stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas, kurios skatina skaidrumą ir atskaitomybę, ypač gamtinių išteklių sektoriuje, kuris dėja yra vienas pagrindinių centrų pagrindinių sektorių susijusių su neteisėtais finansiniais rautais. Ir padėtis Angolai mums parodė, kad iš tikrųjų yra labai sudėtinga konkrečios organizacijos mm, tikrai nuveikia konkretų naudingą darbą ir apkaltinti asmenys turi išvykti iš šalies. Ponas Robert Atkins. Ačiū pirmininkė, tiksliau pirmininkai turėčiau sakyti. Man labai įdomu ši tema ir turiu prisipažinti gana nauja, taigi aš turiu klausimų visiems, kas gali atsakyti. Tos sumos yra didžiulės ir jos eina kažkur, tikriausiai spėčiau į kažkokius bankus. Jeigu taip, tai iš tikrųjų turėtų būti kažkoks atskleidimo, informacijos atskleidimo e, elementas. Jeigu kažkur dinksta 500 eurų bankė, galbūt jų ir nepastebėsime, bet jeigu 50 milijardų dinksta, kažkas kažkur turi žinoti, kur tie pinigai nuėjo. Ir bankai, jeigu jie yra Europos Sąjungoje jiems galioja informacijos atskleidimo taisyklės. Tai gal taip yra ir kitaip. Ir dar kitas klausimas. Ar tie pinigai yra grinaisiais, ar tai yra obligacijos, ar akcijos, ar kažkas veža lagaminu per sieną tos pinigus. Kokie, kokia forma tie pinigai yra pervežami? Ar tos sumos pervežamos yra didelės ar mažos? Ar 50 milijardų yra pervežama ar pervedama kaip keli sandoriai kompiuterių ar kažkas jūs fiziškai pervežima. Ir kokie yra jūsų įgaliojimai. Taip suprantu, kad ta grupė įsteigta aukštų lygmenių veikti, bet kokius įgaliojimus jūs turite veikti konkrečiose Afrikos valstybėse, kiek jūs susiję su jų valdžios institucijomis ir kaip jūs manote, kas atsitiktų ar kaip ES galėtų prisidėti. Galbūt iš tikrųjų tai nėra tema, kuri man yra pažįstama, niekas man ir nepateikė tokios informacijos ir tokių išteklių man nepateikė ir aš negalvojau, ką su jais daryčiau, bet iš tikrųjų įdomu žinoti, kokia yra ta problema, kaip ji kilo ir ko jūs tikitės iš mūsų, ką mes galėtume padaryti. Ačiū abiems pirmininkams, prezidentė. Europos Sąjungoje galioja skaidrumo direktyva, pagal kurią gavybos pramoniai kasybos pramoniai yra numatomos trans, skaidrumo nuostatos kopijuojant Dodge Franko įstatymą JAV. Pakartosiu klausimą, kuris jau buvo užduotas, ko jūs tikitės iš ES. Ar mūsų teisėkuros iniciatyvos yra pakankamos, ar mes galėtume kažką daugiau padaryti. Dabar būtų ta vieta ir laikas e, tai išsakyti, nes mūsų kita parlamento kadencija galėtų su tais klausimais ir dirbti. Ana Gomes ir sveikiname, jei šiandien sukanka 45. Ačiū, dar pridėkim keletą metų. Ačiū už tai, kad pristatėte šią temą, už tai, kad mes apie ją kalbame. Šiandien mes iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, turime dirbti iš vien. Turime dirbti tarptautinių lygmenių ir jeigu jau dabar galėtume pradėti bendradarbiavimą tarp Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos, galėtume pasiekti konkrečių rezultatų tarptautinių lygmenių greičiau. Man patiko e, tai, ką pasakė Žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė, iš tikrųjų tie neteisėti finansiniai srautai daro poveikį e, žmogaus teisėms, kalbant apie išsilavinimą ir taip toliau. Tačiau mes parlamente iš tikrųjų turime galvoti apie korupciją ir kiek tai susijęs su žmogaus teisėmis. Mes iš tikrųjų nustatėme uh, ar daugeliu sričių imamės teisėkuros iniciatyvų, bet mes turime glaudžiau bendradarbiauti. Ir čia parlamente mes tikrai dirbame konkretų darbą. Dabar, pavyzdžiui, yra peržiūrama kovos su pinigų plovimu direktyva, kurioje yra konkrečiai e, nurodomos priemonės taikytinos politikams ir nuostatos, kurios e, privalo, pagal kurias privaloma registruoti naudos gavėjus ir tikruosius įmonių savininkus. Mano klausimas jums būtų, ką jūs darote, darbas, kokį darbą dirba Afrikos sąjungos nariai Lisabonoje praeitą savaitėje buvo surinkti klausimai su Rafael Markesu, žurnalistu iš Angolos, kuris jau buvo atvykęs į šį parlamentą ir dalyvavo du liudininkai, taip pat ir viena e, žmogžudyščių e, liudininkai, taip pat ir moteris, kurios du sūnus buvo nužudyti Angoloje. Ji negavo jokių, ji nebuvo užtikrintos jos teisės Angoloje. E, E, ir aš rašiau pirmininkui Baroso, Baronieniai Ašton ir e, iš tikrųjų bijome, kas atsitiks, kai grįž į Angolą ši moteris. Dabar Portugalija yra įvardyjama kaip pinigų plovykla. Viską taip paprasta nusipirkti ir pigų nusipirkti Portugalijoje dėl krizės. Ir ten yra perkama tai, kas yra nenaudinga. Tai yra žiniasklaidos priemonės tam, kad būtų galima nutildyti bet kokį triukšmą, bet, kokias, bet kokius klausimus susijusius žmogaus teisėmis, korupcija ir mm, pinigų plovimu. Ir dar viena byla, dar vienas atvejis, kuris yra aptariamas gynėja, pusiaujo gynėja. E, gynėja tai yra labai korumpuotos vyriausybės valdomas šalis, kuri mm, ką tik pasisiūlė nusipirkti problemų patiriančius Portugalijos bankus. Ir aišku, tai yra tiesiog priemonė plauti pinigus ir tuo pačiu tarsi e, nusiplauti to korumpuoto režimo įvaizdį. Tai mano klausimas, ką jūs, mūsų prelegentai, minėtumėte ar įvardytumėte kaip veiksmus, kurių Afrikos Sąjunga galėtų imtis savo narių atžvilgiu? Ačiū. Ko gero, nereikia kartoti ir dar kartą sakyti, kokios skandalingos yra uh, tos sumos, kurios yra išplanomos iš Afrikos, kai jos taip reikalingos e, šiam kontinentui. Mano klausimas būtų susijęs su Europą, Europos valstybėmis ir Europos įmonėmis. Jos turi tam tikros įtakos ir dalyvauja vienai par kitaip šiame skandale. Kolega sakė, kad tie pinigai turėtų, būti, turėtų patekti į kažkokias banko sąskaitas. Ir aš asmeniškai manau, kad tai nėra labai didžiulė paslaptis, žinoma, į kokias šalis kokia patenka šios sumos, į ką jos yra investuojamos. Taigi mano klausimas, kodėl nieko nedaroma? Aišku, tai yra klausimas visai Europos Sąjungai. Ką Europos Sąjunga gali padaryti? Ar mes turime daryti didesnį spaudimą kad šie neteisėtai išplaunami pinigai būtų atsiekami. Taigi, ką mes galime padaryti, kad atgautume tas lėšas ir kad jos būtų galiausiai skirtos tiems žmonėms, kurie, kurie jas turi gauti. Taip pat galbūt jūs galėtumėte mums pateikti skaičių, procentinių dydžių ar konkrečių sumų, kiek nusėda tų lėšų verslo įmonės ir konkrečiai Europos galbūt įmonėse? Ar yra kažkokių mm, priekybinių sandorių ir ar skaičiais manipuliuojama? Man sunku šiek tiek suprasti, kaip ta sistema veikia. Ir dar vienas klausimas. Iš tikrųjų, kągi mums daryti? Ar reikėtų naujų teisėkuros iniciatyvų? Ar mes turėtume tiesiog geriau taikyti jau dabar galiojančius teisės aktus. Taigi, kaip jūsų nuomonė mes galėtume prisidėti ir padėti kaip ES ir kaip ES parlamentas? Euh, Ačiū gerbiamas ponė Bekė, jūs pasirinkote labai rimtą ir sudėtingą darbą. Aš žinau jūsų veiklą apie tų sudano atžvilgių ir dabartinės jūsų pareigos tikrai taip pat sudėtingos, dėl to jums linkiu kuo geriausios kloties ir sėkmės jūsų komisijai. Ir nepaprastai yra svarbu, kad e, iš Afrikos Sąjungos pusės e, taip pat būtų e, tokia grupė, komisija, kuri imtųsi labai rimtų veiksmų. Ir E, dažnai minimos didelės Europos bendrovės, tarptautinės bendrovės ir Europos valstybės, kurios e, siejamos su tam tikrais dalykais. Ir yra ir moralinių problemų, ir ne tik, bet manau, kad e, tai yra sudėtingi dalykai. Jūs E, kalbėjote apie problemas ir norėčiau dabar vėl grįžti prie Pietų Sudano, apie kurį jūs labai daug žinote, kurį gerai pažįstate. Tai yra nepaprastai jauna valstybė, kuri ką tik buvo sukurta. Ir nuo pat pradžių ši valstybė atrodo, pradėjo kentėti nuo nepaprastai didelės korupcijos. Europos Sąjunga šiai šaliai suteikė nemažai pagalbos. Ir jūs e, žinote apie šį atvejį, taigi norėčiau jūsų paprašyti e, mums pasakyti, ką mes, ko nepadarėme Europos Sąjunga. Mes e, kūrėme, padėjome kurti valstybę, Bet ko nepadarėme, ką reikėjo daryti, nes e, pavyzdžiui, jeigu valstybė seniai kurta, tai e, korupcija gangrenuoja viską, visą sistemą, bet šiuo atveju mes galbūt galėjome e, daugiau skaidrumo iš pas pradžių reikalauti, daugiau kontrolės. Ką Jūs galvojate apie šį konkretų atvejį? Ačiū. Ačiū iš anksto už Jūsų atsakymą. Your Excellency, very, uh... Ekscelencija, aš taip pat pasinaudosiu galimybę užduoti klausimą. Kaip sakoma, tango šoka dviese ir kaip Robertas sako, Iš tikrųjų, tos sumos nėra pervežiamos lagaminais ir nelaikomos po lovą kažkur Europoje. Tikrai jie turi būti banke. Ir Pernai vienos e, valstybės prezidentas bandė sužinoti, kur prezidento biudžeto pinigai yra laikomi. Ir mes e, nustatėme, kad jie yra Viktorijos bankė. 16 milijardų, kurie galiausiai buvo gražinti Nigerijai. Aišku, um, tai yra Barkley e, bankė. Aišku, Tai yra didžiulė gėda tam bankui, šiai, visai bankų grupiai. Ir aš noriu paklausti, kągi, kokiu veiksmu jūs imatės? Aišku, bandoma ieškoti Afrikoje, iš kur tie pinigai dinksta, bet kaip su ta kita pusė, kur jie galiausiai nusėda, ar Lichtenšteino, ar Šveicarijos, ar dar kažkokiuose bankuose Jungtinėje karalystėje galbūt. Manau, galime, ar galėčiau susijęti kai kurios klausimus, kurie buvo užduoti ir ponas Sturdi ir ponas Dėva. Tai, ką pasakė, aš dirbu grupėje, kuri nagrinėja kovos su pinigų plovimu direktyvą Ir man anksčiau šiandien teko garbė pasikalbėti su prezidentu, prezidentu Mbeki ir jo delegacija. Ir iš tikrųjų panašu, kad šiame parlamente yra pasisakoma už viešą tikrųjų įmonių regi, savininkų registrą. Iš tikrųjų sprendimas nebu, nėra dar priimtas, bet ir kairė, ir dešinė parlamente sutarė, kad visose 28 valstybėse narėse turi būti viešasis registras internete, kuris būtų viešai prieinamas visiems ir prieiga nebūtų ribojama. Aš asmeniškai manau, kad tai būtų tikrai labai gera žinia ir labai geras poslinkis ne vien kovojant su nusikalstamu finansavimu, bet taip pat ir. Mm, teigiamas poslinkis visos pilietinės visuomenės e, požiūrių, siekiant išvalyti visuomenę, užtikrinti žodžio laisvę, e, išvengti sukčiavimo, e, išvengti įmonių manipulacijų, siekiant išvengti mokesčių. E, ar išvengti fiktyvių įmonių kūrimo. Tai aišku, nebus tarptautinio lygmens teisės aktas, bet jeigu ES 28 valstybės narės gali suteikti tokį pavyzdį e, ir paskelbti tokį įmonių re, savininkų registrą, tai būtų geras pavyzdys visam pasauliui. Kas, aš manau, būtų tikrai naudinga, mes e, šioje salėje turime suprasti, ir prezidento Beki mm, kabinetas turi suprasti, kad tai yra tik dalis visos teisėkuros procedūros. Mm, prezidentas, ar tiksliau ponas Dėva, ponas Kameronas yra mūsų pusėje, bet kai kurios kitus vis dar reikia įtikinti tokio viešojo registro svarba. Vienas iš sprendimų, kaip kovoti su neteisėtais finansiniais srautais iš Afrikos, būtų mažų mažiausiai mums Europos Sąjungoje viską vykdyti legaliai, kad ES nebūtų tesaugus prieklopstis tokioms lėšoms, kurios yra išplaunamos vietoj to, kad būtų investuotos į švietimą, į sveikatos priežiūrą Afrikoje. Taigi aš prašau ne vien moralinės paramos, kurią galėtų suteikti mm, prezidento Beki komanda, bet ir prašau mūsų savo kolegų įtakos, kad jie darytų įtaką savo vyriausybėms. Jeigu supratau teisingai, tai prašote, kad visi mm, pinigų srautai, visi sandoriai ES būtų viešai registruojami, kad būtų toks registras. Aš galiu tik svajoti apie tai, bet ne to prašau. Iš tikrųjų yra peržiūrama kovos su pinigų plovimu teisės aktai. Mm, Jose yra kalbama apie. E, terorizm, apie terorizmo finansavimą, finansavimo užkirtimą. Ir visi, visos įmonės turi žinoti, kas yra jų klientai, iš kur jie gauna savo lėšas ir tam reikalingas e, registras. Kitas žingsnis, kuriam pritarė visas, visas parlamentas, tai ne vien mm, turėti tokį visų įmonių registrą, bet ir teikti jame esamą informaciją pilietiniai visuomeniai. Ir tai padėtų mums veikti skaidriai, būtent tai. Kas yra pilietinė visuomenė, klausė pirmininkas. Pirmininkė, jūs ir aš. Pirmininkas, ne, aš pilietis, aš nesu pilietinė visuomenė. Galime ginčytis, bet kaip pranešėja, aš džiaugiuosi tuo, kaip vyksta dabartinės diskusijos. Prezidentė žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Aš paklausiu vieno savo kolegos Reimondo Beikerio. Tiksliau jis klausė, kaip pinigai yra išplaunami, kaip jie išvežami iš žemyno ar lagaminais, ar jie išskraidinami, ar išvežami, ar išnešami, kaip viskas vyksta. Ir ką Europos parlamentas galėtų padaryti, kovojant su šio reiškiniu. Bet pradėsiu galbūt nuo kitų klausimų. Kai kolegė mm, skaitė savo pranešimą, iš tikrųjų mes e, dirbdami Afrikoje stengiamės susitelkti ties būtent šiuo klausimu bendravimu su pilietinė visuomenė, kas jį bebūtų. Ir mes siekiame bendrauti su pilietinės visuomenės organizacijoms iš um, šiaurės, pietų, vakarų, rytų Afrikos pilietinėmis organizacijomis ir stengiamės informuoti, e, supažindinti jas su šia problematika. Tačiau, kadangi mūsų pačių nuomonė. Mes pateikėme savo pasiūlymus, ką būtų galima padaryti Ir dabar labai svarbu, kad būtų daromas spaudimas iš apačios, kad vyriausybės konkrečiai pradėtų veikti. Taigi iš tikrųjų reikia mobilizuoti pilietinę visuomenę, kad būtų įgyventinamos atitinkamos programos. Ir būtent tam mes pradėjome konsultaciją su pilietinė visuomenė Afrikoje. Tai yra labai svarbi mūsų atliekamo darbo dalis. Taigi reikia informuoti uh, pilietinė visuomenė ir ją, aišku, įtraukti. Įtraukti, teikiant ir gaunant visą informaciją, ta informacija būtų naudinga ir rengiant mums savo pranešimą, ir galvojant apie ateities prognozes, ką daryti toliau, įgyvendinant šią programą. Tai toks yra pilietinės visuomenės vaidmuo. Dabar buvo užduotas klausimas apie komiteto įgaliojimus, veiksmus Afrikoje ir panašiai. Kaip aš ir sakiau, mes komitetą sudaro Afrikos šalių ministrai, ekonomikos, finansų ministrai. Ir mūsų tikslas yra teikti pasiūlymus, rekomendacijas kas turėtų būti daroma pačiame kontinente. Ir kadangi tango šoka dviese, tai iš tikrųjų, kągi daryti su tuo kitu antrų partneriu. Tai yra pirmoji komiteto užduotis. Ir tam, kad e, viskas, viską būtų galima teisingai suprasti, kaip ir Airina sakė, mes turėjome apsilankyti daugelį Afrikos šalių, atrinkti kai kurias šalis, tokiams pavyzdinėms studijoms. Pavyzdžiui, mes nuvykome į Nigeriją, e, taip pat nuvykome į Demokratinę Kongo Respubliką, į Alžyrą, Keniją, Mozambiką ir kitas šalis. Taigi, Nemažai valstybių aplankėme, dar ne visose apsilankėme, dar veiksime į Pietų Afriką. Uh, į Mauricijų ir stengiamės išsiaiškinti, kas vyksta visose šiuose šalise, kas, kaip um, yra generuojami neteisėti finansiniai srautai. Bet taip pat mes stengiamės suprasti, kaip pačios šalis kovoja su šiuo reiškiniu, jeigu apskritai imasi kažkokių veiksmų. Ir bandome išsiaiškinti, kokie teisės aktai šioje srityje galioja, kaip vyriausybės, kokios vyriausybės um, institucijos uh, veikia ir kiek sėkmingai jos veikia kovojant e, su šia neteisėta veikla. Žiūrime, kaip atrodo teisėsaugos, te, teisėsaugos institucijos, kaip yra persekiojami uh, nusikaltimai tokio pobūdžio. Taigi yra dar ir bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų klausimas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad dalis problemos yra ta, kad mm, galbūt konkrečios mm, valdžios institucijos labai gerai žino, kokios yra problemos, bet nebendradarbiauja su kitomis institucijomis ir todėl neįmanoma įgyvendinti jau dabar galiojančių teisės aktų. Taigi mes ketiname apsilankyti visose valstybėse Ir na, galbūt pateiksiu pavyzdį. Vienoje valstybėje iš tikrųjų nežino, viena valstybė kiek vario eksportuoja. Nežino. Jie visiškai priklausomi nuo to, kokias ataskaitas, kokią informaciją teikia kasybos įmonė ar įmonės. Ir aišku, tos įmonės gali sufalsifikuoti, padirbti skaičius, pateikti kokią nori informaciją. Tai Toks vienas pavyzdys. Arba kitoje šalyje yra teikiamos žvejybos licencijos, bet galiausiai nežinoma, kiek žuvies yra sugaunama to šalies vandenyje. Taigi net ir siekiant surinkti mokesčius, e, viskas priklauso nuo to, kokią informaciją pateikė įmonė. Jeigu įmonė sako, ne vienos žuvies šiandien nepagavome, tai turi valdžios institucijos ir patikėti. Ir tiek pavyzdžių yra labai daug daugelį Afrikos šalių. Ir tam, kad galėtume suprasti, kokio dydžio tai yra reiškinys, mes turime išnagrinėti, kaip įmanoma, daugiau pavyzdžių. Pažiūrėkime, kaip Nigerijoje yra atvarkomas naftos gamybos sektorius. Mes įsigilinę galėtume suprasti, kaip apskritai naftos gamybos sektorius um, veikia visoje Afrikoje, nes į visas 54 valstybės negalime nuvykti, taigi reikia remtis vienos šalies pavyzdžių. Ir galiausiai turime pasakyti Afrikai kaip žemynui štai, kokie žingsniai turėtų būti žengti. Tokių veiksmų mes kaip žemynas turime imtis. Ir galiausiai e, visi E, visos mūsų parengtos rekomendacijos e, Liepos mėnesį bus pateiktos Afrikos šalių asamblėjai ir e, jie įsigilins į mūsų pateiktas rekomendacijas. Ir tada bus jau pradedama kurti nauja politika ir Afrikos sąjunga turės pradėti gyventinti priemonės, kad ši politika būtų įgyvendinta. Tai yra, tokie yra komiteto įgaliojimai. Komitetas turi uh, pateikti tokias rekomendacijas ir laimiai mes, mes esame ministrų komitetas. Tai reiškia, kad jau atskirų šalių ministrai jau supranta, kad yra problema, problema, kurią reikia spręsti. Kitas klausimas, kaip ją spręsti. Mm, Raimondas kalbės toliau apie tai, ko mes tikėtumės iš ES, taip pat ir kalbant apie tą klausimą, kuris ką tik buvo iškeltas dėl viešojo registro ir taip toliau. Tai yra tikrai labai svarbu ir buvo pateiktas Dodge Frank mm, įstatymas, kuris galioja JAV, bet e, netrukus šios klausimus paliesime. Toliau apie pietų Sudaną. Pirmiausia, ką reikia pasakyti apie Pietų Sudaną. Yra tai, kad svarbiausia atsakomybė, didžiausia atsakomybė dėl Pietų Sudano ateities gula ant šios šalies valdžios pečių. Dabartinis konfliktas, ir esu tikras, kad Europos parlamento nariai puikiai žino, dabartinis Konfliktas šioje šalyje kilo dėl to, kad e, yra susiskaldimas ir konfliktas valdančioje partijoje. Ir tai nėra kažkokio įtampos visuomenėje pasiekmė. Tiesiog dvi valdančiosios partijos frakcijos konfliktuoja ir tai yra problemos esmė. Ir aš atsakysiu į tą klausimą, kuris buvo užduotas dėl pagrindinio, dėl to, kas yra sunkiausia užduotis ir didžiausia problema. Tai tokia yra didžiausia problema. Ir iš tikrųjų ES ir kiti teikia paramą, siekia tiek teikti paramą pietų Sudanui ir galbūt ta parama pirmiausia ir turėtų e, pasireikšti būtent e, parama tai susiskaldžiusiai e, valdžiai. Galbūt nuo to reikia pradėti. Nes realiai tas konfliktas, kuris kilo valdžioje, virsta pilietiniu karu. Ir Visa konflikto esmė yra nesutarimai dėl Pietų Sudano ateities ir dėl to, kas geriausiai gali užtikrinti tą lyderystę, tą vadovavimą, kurio reikia, kad šalis įgytų geresnės ateities galimybę. Tai nuo to reikia pradėti, nes be vadovybės, be lyderystės, be teisingos ir tinkamos vizijos apie tai, kas yra įmanoma ir ką privalu padaryti. Ir be vadovybės, kuri realiai įgyvendintų tą viziją, bet kokia intervencija nebus veiksminga, jeigu nebus užtikrintas būtent šis svarbiausias vietos valdžios ramstis, jeigu jo nebus. Taigi reikalingas teisingas sprendimas būtent šią prasme. Teisingas sprendimas sprendžiant tą valdžios konfliktą pietų Sudane ir įtraukiant visas politinės frakcijas į politinį procesą, pilietinę visuomenę, religinius um, lyderius ir, ir kitus visuomenės narius. Ir tada kalbėti visiems bendrai, uh, kaip turėtų atrodyti pietų Sudanas. Uh, Aš manau, kad toks būtų teisingas sprendimas. Bet e, aišku, taip pat labai svarbu ir tai, kad e, kol neprasidėjo šitas visus įtraukiantis procesas, reikia kažką padaryti kad būtų išspręsta situacija kilusi valdančioje partijoje. Nes jeigu šis konfliktas ir susiskaldimas nebus um, išspręstas, tai tas konfliktas persikels į tolesnį mm, visus įtraukianti procesą ir jo rezultatai nebus um, tikrai tokie pozityvus, kokiu mes tikėtumėmės. Taigi E, tai yra labai svarbus elementas pietų Sudano politikoje. Iš esmės, mes visi turime būtent tai akcentuoti, akcentuoti tinkamą perspektyvą, kurią turėtų matyti šios šalies politinė valdžia. Ir reikia aiškios vizijos, kokia yra politinė perspektyva, politinė struktūra. Žinote, kad e, Sudano liaudės išlaisvinimo judėjimas vyko Sudano liaudės išlaisvinimo armijos pagrindu. Ir dėl to pati valdančioji politinė partija yra militarizuota partija. Ir dabar mes turime nepriklausomą valstybę, kurioje yra valdančiosios partijos problema. O ta valstybė turi statyti mokyklas, klinikas, vandentiekį, kelius ir taip toliau, o politinė struktūra, ji egzistuoja, bet organizuota kaip uh, karinė struktūra ir būtent tai daro neigiamą poveikį tai, tam vadovavimui, tai, tam lyderystės stiliui, kuris realiai taikomas šalyje. Taigi tie iš mūsų, kurie žiūrime iš išorės į pietų Sudaną, turime teisingai įvertinti padėtį ir suteikti tinkamą pagalbą ir paramą. Reibandai. Aš norėčiau paminėti tos jūsų nurodžių skaičius 50 milijardų dolerių per metus dinksta. Iš kur dinksta iš Afrikos? Ir tai yra konservatyvus vertinimas. Šis e, skaičius yra pagrystas vyriausybių duomenimis, paskaičiuotas su Tarptautiniu valiutos fondu ir pasaulio banku. Ir jisai neapima kitų labai svarbių šaltinių, pavyzdžiui, kontrabandos, e, grinųjų pinigų e, srautų ir e, kainų neteisingo nustatymo. Taigi tai yra labai konservatyvus skaičius, o realus būtų kur kas didesnis. Ir dar atsakysiu kai kuriuos iškeltus klausimus. Kur? keliauja tie pinigai pirmiausiai, atkeliauja į vakarų ekonomiką, Europos ir iš Šiaurės Amerikos, ar nebūtų kaip nors e, galima išsiaiškinti, e, ne, negalima atskleisti, nes e, tų detaliai tų sandorių, nes duomenys apie e, lėšas išplaukiančius iš Afrikos yra atviresni, o sunkiau gauti duomenys apie lėšas įplaukiančias į Europą ir Ameriką. Tai klausimas, kur nusėda pinigai, tikrai yra sudėtingas. Ar tai yra akcijos, griniai pinigai ar auksas? Pirmiausia, prekybos e, kontekste atsirado lėšos neteisingai nustant kainas importo, eksporto ir kitokių triukų yra. Bet pirmiausia, reikia pasakyti, kad didžiausią dalį ir surado tų lėšų dalį tos neteisingos kainos. Rins pasakė, kad e, prekyba yra didžiausias komponentas šios problemos. Mes norėtume padėkoti E, gerbiamais Argentinį už jos lyderystę šioje srityje. E, kalbu apie galutinius e, naudos gavėjus, beneficial ownership, owners. Ir man atrodo, kad tikrai tai yra labai rimtas dalykas, jeigu mes norime sukontroliuoti lėšas, labai veiksminga priemonė E, Dodd-Frank e, įstatymo taikymo, taikymas platesnis, taip pat atskaitomybės e, bendrovių griežtinimas, išteklius išgaunančių bendrovių ir tai turime daryti visame pasaulyje. Ir pirmas dalykas - tas galutinis naudos gavėjas ir atskaitomybė atskirų šalių leis mums galbūt šiek tiek apriboti šią problemą. Labai ačiū pirmininkė. E, dėkoju ir prezidentui iš jo žodžius, taip pat dėkoju ponui Beikeriui, poniai Odida už jos pasisakymą konferencijos pradžioje. Dar jūs norite pasakyti? Dar norėčiau pasakyti, kad tie, kas išveža pinigus iš Afrikos ir yra dėlė problema, bet mes turime rasti priemonę, turime rasti e, tą sąlyčio tašką, kur pinigai pakliūva į kitas rankas, ar tai yra pinigų plovimas, ar kitos priemonės, jeigu tie 50 milijardų e, dolerių yra konservatyvus skaičius, tai aš dar labiau susijaudinau, tai išgyrės, kas iš tikrųjų vyksta. E, Ir tai nesažininga Afrikos atžvilgių, nesažininga mūsų mokesčių e, mokėtojų atžvilgių, nes tai panašu, kiek mes teikėme oficialiosios vystomosios pagalbos, kurie, o jie yra mūsų mokesčių pinigai e, mes esame atsakingi prieš savo mokesčių mokėtojus, e, reikia kovoti su šia problema ir mes visi turime dirbti kartu, nes mums visiems turi tai rūpėti. Norėčiau padėkoti Jums už informaciją, nes tikrai nežinojau, kad mastas problemos yra toks didelis, ponė Dėva. Jūsų ekscelencija, e, dėkoju Jums ir visiems kitiems, kurie atvykote pas mus. Taip pat dėkoju ponui Brokui už e, tai, kad jis su kitais e, užsienio komiteto, reikalų komiteto narys atvyko taip pat Lochbiller, poniai dėkoju. E, mūsų komiteto pirmininkė ponė Žioli daug dirba šioje srityje, vyksta tyriamasis taip pat darbas. 800 milijardų tiek paskaičiuota, kad per keletą metų išvežta, atsiprašau, visame pasaulyje tiek e, yra nesažiningai išvežama iš šalių. Matome E, Londone nekilnojamo turto kainų neregėtą kilimą 20 procentų e, kai kur išaugo e, kainos ir ateina užsienio, lėšas iš užsienio, aš nenoriu dabar sakyti, iš kur tie pinigai, bet iš Afrikos ateina dalis lėšų ir tai susijęs tais neteisėtais rautais. Ir tai yra problema mums visiems. Manau, kad reikia galvoti apie tai, jog prireiks vis, iš tiesų kartų, kol viskas pasikeis. Bet jeigu mes galėtume sustabdyti tą srautą, nes mes skiriame oficialiosios vystamosios pagalbos tiek. Ir, tai gali, ir, ir žmonėms būtų galima padėti, palengvinti jų kančias. Taigi tai yra labai rimta užduotis. Jūsų ekscelencija, labai ačiū Jums už Jūsų visą darbą šioje srityje. Okay. So, thank you very much. Sorry. Mr. President, thank you very much. Thank you. So, I don't remember all the end of the night. Okay. separate mokyklą, bet labai svarbu žinoti ir kokio išsilavinimo jie ten gauna, kokia to išsilavinimo kokybė. Be jokios abejonės, po 2015 metų tikslai turi būti orientuoti į žmogaus teisės ir tas požiūris turėtų tapti naujo pagrindo po 15 metų kertiniu akmeniu. Taip pat norėčiau iškelti dar vieną klausimą, kuris dažnai yra aptariama šiame komitete. Tai yra prieiga prie maisto kaip universali žmogaus teisė. Dabar mums kalbant visur pasaulyje, tarptinės korporacijos, pavyzdžiui, Afrikoje, ką tik dabar baigėme diskusijas apie šį žemyną, dažniausiai yra iš mūsų šalių, nu, Europos Sąjungos šalių. Ir jos grobia žemės maistui, maisto kultūroms auginti arba biokūro kultūroms auginti. Ir šiame komitete mes išklausėme maisto ir žemės ūkio organizacijos ataskaitos, kur teigiama, kad norint pamaitinti vis daugiau gyventojų žemėje, turime daugiau dėmesio skirti mažiems, tvariems, organ, e, ekologiškams ūkiams. Turime užtikrinti vietos sėklų rūšių naudojimą. Taip pat vietos gyventojų prieiga prie žemės irgi turi būti užtikrinama. Mes turime apsaugoti tas bendruomenės nuo žemės grobimų ir užtikrinti tų žmonių teisę į žemę. Dar vienas klausimas yra susijęs su žemėtvarka ir tai yra susiję ir su gaivalinėmis nelaimėmis potviniais, kurie dažnai yra susiję su tuo, kad trūksta žemėtvarkos planų ir taip pat turime užtikrinti bendruomenių išteklius ir turime išsaugoti tas teritorijas, kuriuose dar nėra kelių ir turime jas išsaugoti vietos žmonė, žmonėms. Dabar koks didžiausias iššūkis mums kyla? Tai yra ta grėsmė, kuri kyla iš priekybinių investicinių susitarimų. Ir čia mes turime užtikrinti dar ne vystimosi politiką, mes daug čia šiame komitete apie tai kalbėjome. Mes žinome, kad Dabar deramės dėl dviejų priekybinių susitarimų ir bus ir daugiau. Ir kai kalbame apie investicinius susitarimus, čia yra svarbus e, investuotojo ginčių sprendimo mechanizmai, tam, kad nebūtų netiesiogiai išviliojamas turtas. Ir tai galėtų pozityviai keisti, pakeisti politiką, apsaugant darbo teisės aplinką, žmogaus teisės. Tai nėra įvardyjama dažnai kaip netiesioginė turto, turto pasisavinimas. Taigi tokie investiciniai susitarimai, kaip matėme daugelį šalių, kurios juos yra pasirašysios, gali būti naudojami įtraukiant šalis į tokį susitarimą, kuris e, neleidžia pasiekti TVT. Mes kalbėjome apie atskaitomybę, gerą valdyseną, teisinės valstybės principus, skaidrumą, kuris turėtų būti tikslas ne tik vyriausybėms, bet turi būti platesnis tikslas ir verslui Nes kai mes kaltiname vyriausybės besistančiose šalyse, kad jos nėra pakankamai skaitos ar korumpuotos, pinigai nusėda Šveicarijos bankuose kitose šalyse, bet svarbu žinoti, kad ta praktika būtent vykdo daugia tarptautinės korporacijos, Europos tarptautinės korporacijos, taigi reikia geresnio, skaidresnio įmonių atsiskaitimo ir kovoti su priežastimis, pinigų plovimu, mokesčių rojais ir panašiai. Bet e, negalime kalbėti apie TVT ir vystimasi, nepaminėdami, kad labai svarbu yra užtikrinti 0,7 procento nuo BVP vystomąją bendradarbiavimui, įskaitant galbūt netgi 0,20 procento, kas būtų konkrečiai skiriama mažiausiai išsivyščiusiam šalims. Taip pat, pozityviau kalbant, labai svarbu, kad privatus finansinis sektorius irgi prisidėtų Ir mes nekartą šiame parlamente kalbėjomės apie tai, kad tas indėlis galėtų būti surenkamas per finansinių sandarių apmokestinimą. Labai svarbu, kad klimato kaita, ir aš jau einu į pabaigą, tampa vis didesniu varikliu. Tiksliau priešų TVT tikslams pasiekti tai sumenkina mūsų jau užsitikrintus pasiekimus. Ir kalba neina vien tik tai apie klimato pabėgėlius, bet ir tai, kad daug valstybių negali tinkamai funkcionuoti ir neturi priemonių TVT tikslams pasiekti. Ir tai vis labiau kelia nerimą, tas reiškinys vis plečiasi ir mums daugiau dėmesio reikia skirti toms labiausiai neturtingiausioms e, bendruomenėms, kad jos būtų atsparesnės klimato kaitai. Ir patys neturtingiausi būtent yra Indijoje, Pietų Afrikoje. Taigi tai yra problema ne tik išsivyšysiam pasauliui, bet ir neturtingiausiems, silpniausiams valstybėms. Ir tai taip pat reiškia, kad reikia kovoti su klimato kaita. Mes siekiame 50 procentų mažinimo tikslo ir, kaip buvo nekarta pasakyta, rezoliucijose siekiame 95 procentais sumažinti CO2 emisijas lygnant su 2000 metų emisijomis klimato atšilimas, kad būtų pažabotas iki dviejų laipsnių. Taigi tiek būtų. E, pranešime yra daugiau minčių. Ir kaip jūs sakėte, pirmininkė, pakeitimus reikia teikti iki Valentino dienos, vasario 14 dienos. Taigi čia bus galimybė irgi parodyti šiek tiek meilės visoms tom šalims kurioms TVT įgyvendinimas pakeistų labai smarkiai kasdienį žmonių gyvenimą. Ačiū. Dėkuoju. Ponui Arsenį. Laiko turime labai labai nedaug, bet yra dar išraisės tarnybos ir komisijos atstovų. Taigi, Kristinė Peren, prašau jūsų labai trumpai pakalbėti apie tai, kaip jūs vertinate TBT ir Generalinę asamblėją ir taip pat komisijos atstovą pakviesiu, bet pavardės jo nežinau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti parlamentui už tokį e, ankstyvą darbą. Mes rytoj pradėsime taryboje dirbti su valstybėmis narėmis. Dėl šio klausimo, taigi viskas labai tinkamų laikų vyksta. Labai sveikinu nuoširdžiai nuomonės projektą ir jos akcentą e, dėl tūkstančio vystimus tikslų ir vystimosi darbo atvarkės. Dabartinė sesija e, Generalinės asamblėjos apie tai kalbės ir kita. Mes patvirtiname pernai tarybos išvados, e, tarybos darbo grupėje, kurią aš pirmininkavau ir e, mes siekėme užtikrinti, kad bus pasiekta rezultatų dėl TVT, kad bus dėmesys išlaikytas šalims dėl oficialiosios vystimos vystimosi pagalbos ir taip pat dėl kitų aspektų. Mes e, galvojame apie įvairius egzistuojančius mm, šaltinius finansavimo po 2015 metų vystimos darbotvarkiai ir tūkstantmečio vystimos tikslams. E, nuomonės projekte labai e, nuosekliai viskas išdėstė apie ES poziciją. Mes pirmiausia siekėme universalios darbotvarkės, bet turime užsitikrinti, kad bus skirtingai žiūrima į skirtingas šalis. Mes turime pasinaudoti patirtimi patirtimi, taip pat e, ieškoti būdų e, panaikinti problemas. Mes turėtume galvoti e, apie tą šalis, kurios nukentėjo nuo konfliktų, yra labai pažeidžiamos, jos reikia žiūrėti, kodėl nesugebėjo įvykti tūkstantmečio vystimosi tikslų. Taip pat turime galvoti, kaip prisidėti mes savo darbų užkrentant kelią konfliktuose, užtikrinant tvarumą visuomenės, taip pat skaidrumą, demokratinės institucijas ir teisinės valstybės principus, kas yra labai svarbu. Aišku, mes norime, kad būtų užtikrinta žmogaus teisų sistema, lyties aspektas labai svarbus, lyčių lygybė, moterims daugiau teisų, E, suteikimas ir moterims, mergaitėms daugiau teisų reikia suteikti, daug kas padaryta, bet dar daug ką reikia padaryti. Ir labai noriu akcentuoti tai, kas buvo išskirta jūsų pranešime, kad tai bus tikrai patys svarbiausi dalykai Junktinės tautos generalinėje asamblėjoje kitoje komisijos atstovai. Nėra. Atrodo, kad jau ir viską aptarėme. Norėčiau priminti, jog. Ar dar ponas Arsenis norėtų ką nors pasakyti? Ne? Noriu priminti, kad 13 vasario 15, 17 e, valanda yra terminas pateikti pakeitimams, o balsuosime kovo 3 dieną. Dėkuoju, jeigu niekas neturi nieko pasakyti dėl kitų klausimų. Ne? kalbu su nariais, kalbu su savimi, dėl klausiu savęs, mm, ne, tai tuomet dėkoju visiems už darbą, šiandieną dėkoju vertėjams, e, kitas posėdis vyks kovo trečią dieną, pirmadienį 15 val. truks iki 18.30. Ačiū.